Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir Gerbiami kolegos. Pradėkime. Turime tik pusvalandį posėdžiui. Pasinaudokime gerai tuo laiku. Aš prisistatysiu, esu Konstanca Kreil. Man labai tenka didelė garbė pirmininkauti posėdžio pradžiai, nesu vyriausia e, narė šiame komitete, tačiau dirbu šiame komitete ilgiausiai. Dėl to man teko garbė ir malonumas šio teisėkuros laikotarpio pradžioje pirmininkauti posėdžio pradžiai. Mes turime užtikrinti, kad mūsų komitetas e, pasirenktų ateinančių penkerių metų darbui. E, pirmiausiai noriu pasveikinti perinktus kolegas, kurie vėl grįžo į mūsų komitetą regionės plėtros komitetą. Man malonu matyti tiek daug pažįstamų veidų. Taip pat e, mielai dirbsime kartu su naujais kolegomis. balonu e, bus dirbti su tais, kurie labai daug dėmesio skiria regionų plėtros komitetui. Namie mūsų visų regionai yra išskirtiniai, unikalūs. Mes turime dirbti kartu, kad galėtume užtikrinti, jog nuo 14 iki 20 metų, kad šis programavimo laikotarpis bus sklandus, yra patvirtinta daugybė teisės aktų parlamente ir turime dabar siekti, kad jie būtų deramai įgyvendinti. Per ateinančius penkerius metus turėsime pradėti pasirengimą Europos regionų politikos formavimui. Mes rengsime diskusijas, dirbsime kartu įvairiuose kituose komitetuose Tikiuosi, kad mums pavyks sklandžiai bendradarbiauti per ateinančius penkerius metus, kaip kad buvo per ankstesnę kadenciją. Dirbsime galvodami pirmiausiai apie mūsų piliečius gyvenančius įvairiuose ES regionuose. Sveikinu, sveikinu visus dar kartą susirinkus į šį e, posėdį, o dabar pradėkime mm, svarstyti steigimo dalykus. Posėdis oficialiai pradėtas norėčiau oficialiai paskelbti, jog šiandieną mes susirinkome tam, kad išrinktume komiteto biurą. Kitaip tariant, kad išrinktume komiteto pirmininką ir keturis vicepirmininkus pagal 204 Europos parlamento darbo tvarkos taisyklę. Pirmiausiai išrinksime komiteto pirmininką, o paskui rinksime vicepirmininkus. Galėtumėte gal man pasakyti, e, ar esate e, pilnateisiai ar pakaitiniai nariai? Kas pakeičiate kolegas? Man atrodo, ponas Ludviksonas atstovaus kolega, kolegui, kolegai iš socialistų frakcijos. Ar dar kas nors iš esančių čia kolegų nepriklauso šiam komitetui, nei kaip pilnateisiai, nei kaip pakaitiniai nariai, bet yra posėdė, kad kažką pakeistų. Ne, atrodo, tokių kolegų nėra dalyvauja posėje tik tikrieji ir pagaitiniai nariai ponas Žiuliar ir Albrecht negali dalyvauti šiandien posėdėje, bet e, esu tikra, kad jiems kažkas atstovauja. Ar turime kvorumą? Reikia pasitikrinti tai. Tai turėtų būti ketvirtadalis narių. Klausiu sekretoriato, ar jau paskaičiavote taip. Turime kvorumą. Kvorumas yra 11 narių. Turime bent jau 11 narių, tikrai tiek jų yra. Ir galime pereiti prie pirmojo balsavimo pirmininko rinkimų. Ar galėčiau iš, paklausti, ką siūlote? Gerbiama pirmininkė, ponai ir ponios, deputatai, norėčiau pasiūlyti kandidatą Alde frakcijos vardu kandidatą į šio komiteto pirmininkus. Ir siūlau kolegę Iskra Mikhailovą kaip kandidatę Alde frakcijos vardu. Tai yra kolegė, kuri puikiai galėtų dirbti, kuri yra patyrusi politikė. Ji dirbo aplinkosaugos ministerijoje Bulgarijoje, taip pat ir kitose tarptautinėse bei politinėse struktūrose. Ji yra labai e, patyrusi tarptautinėje veikloje ir tikiuosi, kad puikiai vadovaus šiam komitetui. Nenorėčiau dabar kalbėti ilgai. E, Jūs tikriausiai susipažinote su jos gyvenimo aprašymu ir tikiuosi, kad e, galėsite balsuoti už mūsų kolegę Iskra Mikhailovą. Ačiū. Dėkuoju ponui Jakobšičiui. Ar kas nors dar turi kitų kandidatų pasiūlyti? Ne? Ar sutinkate, gerbiamą Mikhailovą? būti pirmininkė. Taip. Labai džiugu tai girdėti. Nematau, kad kas nors dar papildomai prašytų E, žodžio, niekas neprašo balsuoti slaptai. Turime vieną kandidatę ir ją galime išrinkti e, plojimais. Prašom paploti, jeigu sutinkate su jos kandidatūra. Norėčiau padėkoti jums visiems ir kuo nuoširdžiausiai pasveikinti ponę Mihailovą. Deja, turiu palikti šią e, kėdę ir kviečiu jūs naują, naujoji pirmininkę e, užimti ją ja, ir linkiu jums taip pat sėkmės per ateinančius penkerius metus. First of all, allow me to thank. Visų pirma, norėčiau Jums labai padėkoti už pasitikėjimą. Tikrai tai bus didelė atsakomybė. Tikiuosi, kad dirbsime greta. Man didelė garbė dirbti kartu su visais regioninės plėtros komiteto nariais. stengsiuos dirbti kuo geriau ir nenuvilti jūsų. O dabar pereikime prie darbo tvarkės ir rinksime vicepirmininkus. Taigi. Šiandien balsuos šie pakaitiniai nariai. Mes žinome, kad kvorumas šiame posėdėje susirinkė. Ar tai tiesa sekretoriate? Taip. O dabar e, raginu frakcijas arba 5 procentus komiteto narių skirti komiteto narius į vicepirmininkų postus. Taip prašau. Ponios ir ponai, GUE vardu norėtume paskelbti pirmą kandidatūrą Jūnos Amadži. Jis yra puikus pasirinkimas, jis dirbo ir praėjusiame parlamente, dirbo labai aktyviai, atstovauja prancūzų Le Union regionui ir manau, kad jis yra puikus kandidatas ir puikus pasirinkimas. Dėkoju. Ačiū. Taigi tai yra pirmoji nominacija į pirmiojo vicepirmininko postą šiame komitete. Ar renkame, ar skelbiam kitas nominacijas? Ar yra dar kitų kandidatų į pirmojo vicepirmininko postą? Ne, nėra. Taigi, suprantu, kad kandidatūra patvirtinta. Taigi, plojimais pasveikinkime pirmąjį išrinktą vicepirmininką. Prašom prisijungti prie mūsų. Dabar prašau nominuoti kandidatą į antro vicepirmininko postą. Tai prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau Jūs pasveikinti, kad esate išrinkta į šį svarbų regioninės plėtros komiteto pirmininkės postą. Ir mes tikrai e, nekantrai laukiam bendradarbiavimo su jumis, jums pirmininkaujant. Tikimės puikių rezultatų regioninės plėtros srityje. Mūsų siūlomas kandidatas yra Stanislavas Polčakas. Mes jį kandi skiriam kandidatu į antro vicepirmininko postą. Jis dirb puikus uh, Čekijos atstovas ir puikiai bendradarbia dirbo Čekijoje, taigi jis puikus kandidatas į antro vicepirmininko postą. Dėkoju. Ar yra dar kitų kandidatų į antro vicepirmininko postą? Taip, FDD grupė frakcijos vardu. taip, kas da mato. Ar galėtumėte pakartoti vardą? Norim e, įsitikinti, kad tai yra nuolatinis komiteto narys. Bill Etheridge. Dėkoju. Trumpas klausimėlis. Taigi, kaip balsuosime dėl ko? Ar turim kažkokį CV, ar mum tiesiog užtenka išgirsti vardą ir už tą vardą mes turėtume balsuoti? Koks čia yra tas demokratinis balsavimo principas? Mes esam nauji šio komiteto nariai, mes tiesiog išgirdom vardą ir nežinom, kokiu pagrindu turėtume rinkti vicepirmininką. Bet kurie komiteto nariai gali nominuoti vicepirmininką šiam komitetui politinės frakcijos vardu. Kai siūlote būsimo vicepirmininko kandidatūrą, tai prašom pasakyti siūlomo žmogaus vardą. Taigi dabar mes turim du pasiūlymus, du vardus. Pirma pavardė buvo pristatyta, kandidatas buvo pristatytas, o antrojo mes išgirdom pavardę Ar galėtume plačiau išgirsti apie pasiūlytą kandidatą, tuomet aš paaiškinsiu, kokios procedūros mūsų laukia, kaip mes balsuosim už šios du kandidatus. Ne visi nariai yra susipažinę su visų narių gyvenimo aprašymais. Taigi reikėtų gal vadovautis demokratijos principais. Reikėtų leisti visom frakcijoms paskirti kandidatą, taip pat ir FDD frakcijai. Dėkoju. Dėkuoju. Štai tokią informaciją gavome apie naujai iškeltą kandidatą. Todėl mes turime du kandidatus antrojo vicepirmininko vietai užimti. Taigi turime du kandidatus. Ir norėčiau Jums priminti, kad tokiu atveju mes turėsime balsuoti, bus rinktas slaptas balsavimas. Taip reikia daryti dėl to, kad e, buvo paskirti du kandidatai. Turiu pabrėžti, kad kiekvienas balsuojantis narys turės tik tai vieną balsą. Ir kiekviena frakcija turės tiek balsų. EPP frakcija 13. SND 12 AKR 3, Alde frakcija 4 balsai, Guja 3 e balsai, Žalieji 2 balsai, EFDD 3 balsai ir nepriklausomi nariai 3 balsus turės. Norėčiau Jums priminti, kad uh, bal, e, rinkimus laimės tas kandidatas, kuris surinks absoliučią balsų daugumą. Bus skaičiuojami tik tai balsai už kiekvieną kandidatą. Ar aišku, kaip vyks balsavimas? Norėčiau Jums pranešti, kad kad balsuosime, balsavimas bus slaptas ir vyks elektroniniu būdu. Todėl mes turime patikrinti, ar kiekvienas komiteto narys yra atsinešęs balsavimo kortelę, naudojantis kurią galima dalyvauti elektroninėme balsavime. Visi turite korteles. Dėkoju, tai tikrai padrasina. Galime dirbti toliau. Taigi dabar pristatysiu Jums mūsų kandidatus. Ponas Eterič ir kitas kandidatas. Ponas Polčak. Dėkuoju. Pirmasis kandidatas yra ponas Polčak, nes jisai buvo, jo kandidatūra buvo iškelta pirmoji. So, know... Taigi, mums žinomas yra kandidatų pavardės. Eiliškumo, eilės tvarka, kuri bus taikoma balsavimo metu. Abicelės tvarka sudėliosime kandidatų pavardės. Todėl, norėdami balsuoti už poną Eteriš, spauskite žalį mygtuką ir spauskite raudonąjį mygtuką jei norite paremti pono Polčak kandidatūrą. Jei spausite baltąjį mygtuką, mes suprasime, kad jūs susilaikėte. Jei netyčia paspausite ne tą mygtuką, jūs galite jei dar nebus sustabdyta balsavimo procedūra, spėti paspausti dar ir teisingą mygtuką. Ar tikėtina, kad aš suklysiu? Nežinau. Na kągi. Gerai, dar kartą primenu. Žalės mygtukas jei balsuoti už poną Eterič ir raudoną mygtuką jei balsuojate už poną Polčiak. Ar galim pradėti balsuoti? It happens. Well. Ar visi mygtukai veiks? Nežinau, kaip galėtume patikrinti, ar visi mygtukai veikia. Neturime kokiu nors garsų dainininkų sąrašų, čia galėtume dėl jų balsuoti. Bet aš tiesiog tikiuosi, kad sistema veiks. Gerai. Gerai, pradedame balsuoti. Prašau balsuoti. Spauskite arba žaliai, arba raudonai mygtuką. Okay. Uh, are you ready? Okay. I... Gerai, visi balsavote, tuomet baigiame balsuoti. Kokie yra rezultatai? Trisdešimt devyni, sako pirmininkė. Nariai balsavo, aš teisingai sakau. 39 nariai balsavo. Iš jų trys pasirinko žaliai mygtuką ir 30 pasirinko raudonai mygtuką. ir trys nariai susilaikė. Tai re, reiškia, kad uh, gavome 36 teisėtus balsus ir ponas Polčiak yra išrinktas antruoju pirmininko pavaduotoju. Prašau prisijungti prie mūsų čia. Okay. Secretariat told me that Sekretariato darbuotojai ką tik man pranešė, kad aš padariau klaidą, sakydama, kad mes turime patikrinti sistemą. Gal kai kam iš jūsų pasirodęs, kad balsavimas neįvyko ir buvo net, netvarkingai vyko balsavimas. Gerai, tuomet aš noriu dar kartą aiškiai pasakyti, kad mes balsuosime dar kartą tam, kad viskas būtų pagal taisyklės, todėl norėčiau paprašyti jūs dar vieną kartą balsuoti dėl antrojo pirmininko pavaduotojo prašau paspausti arba žalį ir arba raudoną į mygtuką. Pradedame balsuoti. So, to, yeah, okay, so, uh, say Mr. Etheridge is the green button, Mr. Polchak is the red Mist, button. And, of course, pirmininkauja pirmą kartą, todėl tiesiog kartoju tai, ką mums sako sekretariato darbuotojai. Dar kartą pakartoju, kad balsuokite už uh, raudonų mygtukų už pana, jei balsuojate už pana Polčiaką ir uh, žaliuoju mygtuku, jeigu balsuojate už pana Eterič. No, you can, you can say no, you should not. <laughs> Okay, everybody, everybody voted, so... Gerai, visi balsavote. Dėkoju. Balsavimo rezultatai yra tokie. 38 nariai balsavo. 2 nariai susilaikė. Taigi turime 38 teistus balsus. Keturi balsai yra žalios spalvos, 30 raudonos. Taigi, jūs visiškai teisingai buvot išrinktas ir visiškai teisėtai užmatė šią vietą. Sveikinu. Tikiuosi, kad trečiąjį pirmininko pavaduotoją mums seksis rinkti geriau. Taigi pirmiausia, prašau pasiūlyti kandidatus trečiojo pirinko paduotojo vietai užimti. Aš norėčiau, ponė pirmininkė, pasiūlyti Jums APP frakcijos kandidatą, poną Johamę Zellerį. Jis rengė pranešimą praeitą kadenciją, jis yra labai patyręs ir siūlau iš karto perėti prie balsavimo. Gerai. Ar kas nors norėtų pasiūlyti kitų kandidatų? AFDD frakcija norėtų pasiūlyti Roser Matar. Mes norėtume, kad kas nors iš mūsų narių taip pat būtų kan, uh, iškeltas kandidatu ir mes esame pasiruošę uh, aktyviai dalyvauti visose diskusijose ir padėti jums kitą kartą balsuoti gerai. Gerai, kiek supratau, jūs nepasiūlyte ne, ne jokio kandidato. Ai, turite. Aš esu Bill Efridge ir aš nominuoju Rauzi Dematą. Rozi Demato. Ar bus kitų kandidatų? Tai kągi, turime du kandidatus. balsuosime elektroniniu būdu, lygiai taip pat, kaip balsavome ką tik. Pažiūrėkime, kas, ka, už ką reikės balsuoti kokiais mygtukais. Dėl, pono, dėl ponios Damata balsuosime žaliuoju mygtuku ir dėl pono Celerio balsuosime raudonuoju mygtuku. Ar visiems viskas aišku? Gerai, balsuojame. Now I close the vote. Baigiame balsuoti. Kokie yra rezultatai? 39 nariai balsavo. Du nariai susilaikė. Trys nariai paspaudė žalį į mygtuką ir 34 raudoną mygtuką. Taigi, norėčiau pakviesti naująjį biuro narį, poną Zelerį, prisijungti prie mūsų. Celerį, atsiprašau. Congratulations. Congratulations. Thank you for a good cooperation. Okay, we continue now. Gerai, galime tęsti darbą. Periname prie ketvirtojo pirmininko pavaduotojo. Taip, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau e, socialistų frakcijos vardu pasiūlyti Andrėjo Kocolino kandidatūrą. Jisai penkeri metai jau dirbo šiame komitete, dirbo labai sėkmingai ir nebejojame, kad jisai puikiai susitvarkys su pirmininko pavaduotojo pareigomis. Dėkoju. Ar bus kitų kandidatų? Kas nors norėtų pasiūlyti dar kokį kandidatą? Tai prašau. Thank you. Aš norėčiau pasiūlyti Bilo Aseridž kandidatūrą e FDD frakcijos vardu. Jei tai yra įmanoma pagal darbo tvarkos taisyklės, aš norėtų, norėčiau iškelti jo kandidatūrą. Kiek man yra žinoma, taip, galite. Taigi turime du kandidatus ketvirtojo pirmininko pavaduotojo vietoje užimti. Pirmasis kandidatas yra ponas Gocolino ir antrasis yra ponas Etheridge. Atsiprašau. Pone pirmininkė, kiek man yra žinoma, ką tik iškeltas kandidatas buvo pasiūlytas užimti kitoms pareigoms. Mes dėl jo balsavome. Kodėl jo kandidatūra vėl yra keliama, jeigu mes uh, jai nepritarėme didelę balsų daugumą? Kokios logikos laikomasi? Ar taisyklės leidžia mums tą daryti? Juk mesgi balsavome. Ir ką mes dabar vėl turime balsuoti dėl to paties kandidato? Kiek aš suprantu, dėja, mano taisyklėse nėra nieko pasakyta, kad negalima kelti to paties kandidato kelis kartus, nes turime keturias skirtingas pozicijas ir kiekviena iš jų yra keliamos kandidatūros ir kolegos nusprendė iškelti tą patį asmenį. Taigi dabar aš siūlau perėti prie balsavimo. Balsuosime dėl ketvirtojo komiteto pirmininko pavaduotojo. Spauskite žalią mygtuką, jei balsuojate už poną Gocolino. Kocolino, pasitaisiu pirmininkė. Ir spauskite raudoną mygtuką, jei balsuojate, balsuojate už poną Etheridge. Prašau.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 Tik vienas narys susilaikė. 32 nariai balsavo už pono Gocolino ir keturi nariai balsavo už pono Etheridge paspaudę raudoną mygtuką. Taigi, ponė Gocolino, prašau prisijungti prie mūsų. Um, with this final step, we final... Na kągi, liko tik dar vienas svarbus žingsnis. Išrinkome pirmininką ir visi pirmininkus. Ir paskutinis dalykas, kurį norėčiau Jums pranešti, yra tai, kad kitas regionų plėtros komiteto posėdis įvyks Liepos 23 dieną nuo 15 valandos iki pusės septynių. Ir pustęsėmės Liepos 24 dieną nuo 9 valandos ryto iki 12 valandos 30 minučių. Ir vyks šie posėdžiai čia, Briuselėje. Ir vėliau jums pranešime, kurioje salėje. Dėkuoju visiems ir linkiu sėkmės.